sąjungos teisės aktą parašais. Svarbu todėl, kad mes dar kartą e, mes e, sukūrėme garantą, kad bus subalansuotas institucijų galios. Reglamentas dėl piliečių iniciatyvos buvo priimtas pagal įprastą teisėkuros procedūrą. Jo tikslas - suteikti piliečiams tokias pat policinės iniciatyvas, kokias turi Europos taryba ir e, ministrų taryba. Iš viso reikia milijono parašų, tai yra tik 0,2 procentai mūsų piliečių, kad Europos komisija būtų paraginta spręsti klausimus tiesiogiai rūpimus piliečiams. Tokiu būdu piliečių balsas gali būti išgirstas. Aš e, matau tiesioginį ryšį tarp ES piliečių ir ES institucijų būtent šiame dokumente. Tokiu būdu išnyks atotrukis tarp mūsų visų ES. Europos taryba ir parlamentas labai daug dirbo, norėdami priimti šį piliečių reglamentą jau per pirmąjį svarstymą. Norėčiau padėkoti visiems, kas prisidėjo prie šio darbo sėkmės per skirtingus pirmininkavimo e, metus. Ypač dėkoju pirmininkavusioms Belgijai ir Vengrijai, Europos komisijai ir Europos parlamento nariams. Ypač esu dėkingas AFKO ir Peki komitetų pirmininkams - Karlo Kasinį ir Minijai Maconį. Aš norėčiau pakviesti jūs išeiti į salės priekį per pasirašymo e, ceremoniją. Dėkoju keturiams pranešėjams - Alan Ramasūrusai, tai Gurmai, Dianui Volis ir Geraldui Hefneriui. Aš tikiuosi, kad visi jūs esate salėje ir mes galėsime kartu iškilmingai pasirašyti šį dokumentą. Dėkoju visiems e, parlamento nariams ir šešėliniams pranešėjams. Jūs suteikėte įgaliojimų mūsų piliečiams. Ir mes dabar kartu su taryba pasirašysime šį, įstatymą, šį dokumentą ir jis taps įstatymu, bet prieš tai aš paprašyčiau svečių, kurie dažnai e, dalyvaudavo parlamento posėdžiuose per pastarąjį pusmetį, e, pasisakyti jų vardu, kalbės ministras Martoni, turiu galvoje tarybos atstovus. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, šiuo išskirtiniu, iškilmingu momentu prisimenu Europos konvento pirmasias dienas, kai mes diskutavome, kaip būtų galima sumažinti vadinamąjį demokratijos deficitą, per Europos integracijos procesą. Kaip galėtume tą deficitą panaikinti, jeigu įmanoma. Mes visi turėjome bendrą tikslą. Norėjome sustiprinti ES demokratinį veikimą. Vienas iš būdų tai padaryti buvo ką tik atrastas. Buvo nuspręsta skatinti piliečių aktyvumą, pačių piliečių iniciatyvumą, e, užtikrinant ES gyvavimo demokratiškumą. Tokiu būdu buvo numatyta teisė į piliečių iniciatyvą ES sutartyje. Ir dabar piliečiai gali tiesiogiai kreiptis į Europos komisiją ir paprašyti, kad ji pateiktų pasiūlymą ES teisės aktui. Esu tvirtai įsitikinęs, kad tai bus vienas iš kertinių akmenų, kuriant daugiau demokratijos ES. Be to, tai yra pirmasis tiesioginės demokratijos elementas. Taip sukūrėmi tiesioginiai ryšiai ir dialogai tarp institucijų ir piliečių. Tokiu būdu yra skatinamas tiesioginis bendradarbiavimas ir dialogas per sienas. Be to, raginama geriau suprasti atsakomybės jausmą. Europa nėra mirusi, Europa yra mes ir Europa to evoliucionuoja taip, kaip mes ją formuojame visi kartu petys į petį. Mūsų šūkis - stipri Europa su E, žmogiškuoju atspalviu. Ir jo gyvendinimas priklausys nuo mūsų visų. Tam, kad mes pasiektume šio tikslo ir gyvendintume sutartį, turime sukurti aiškės, paprastas, lengvai vartojamas taisyklės. Šiandien tai jau padaryta. Ir šis dokumentas išplaukia iš sklandaus bendradarbiavimo tarp visų institucijų tarybos, komisijos ir svarbiausia Europos parlamento. Aš norėčiau itin padėkoti ponui Šefkovičiui iš Europos komisijos. Taip pat esu labai dėkingas pirmininkavusiosioms Ispanijai ir Belgijai e, ir kitiems trijo nariams. Ypatingas ačiū e, skiriamas ir Europos parlamentui visiems nariams, kurie dalyvavo šiame nepaprastai svarbiame darbe. Esu dėkingas komitetų pirmininkams ir pranešėjams Alenui Lamasūrui, Zitai Gurmai, Dianai Volis, Heraldui Hefneriui ir visiems kitiems parlamentarams dalyvavusiems šiame labai reikšmingame darbe. Tai rodo, kaip puikiai bendradarbiauja institucijos ir kaip jos viena kitą puikiai supranta. Tai pasakytina ne tik apie ES institucijas, bet ir apie skirtingas politinės šeimas ir partijų frakcijas. Aš galiu išreikšti viltį, kad šis bendradarbiavimas ir tarpusavio supratimas pasitarnos pavyzdžių ateičiai ir institucijoms, ir politinėms partijoms. Ačiū. Ačiū labai. Dabar bus pasirašytas dokumentas ir jis taps teisinę galę turinčių dokumentų.